everyone. If you want to take your seats, then maybe we can proceed, since we are already 10 minutes. Labą dieną, aš jau manau, kad reikia pradėti, nes vėluojame 10 minučių. E, šios dienos pradžia numatyta 14.30 buvo. Pradėsiu kaip visada posėdį šiek tiek vėliau, o dabar pradedame svarstyti pirmąjį mūsų darbo atvarkės klausimą. Tai yra kandidato į ECA generalinio direktoriaus vietą klausimas. ECA yra mūsų darbo atvarkės šiandien dėmesio centre. Iš ryto mes visi dalyvavome klausime ir po pietų e, priminsiu, e, kad e, valdyba turi paskirti agentūros direktorių iš komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo. E, kandidatūras buvo kelti, galima kelti siūsti po e, oficialaus skelbimo oficialiajame Europos parlamento leidinyje. Generalinis direktorius yra skiriamas pagal nuopelnus, e, administracinius ir valdymo įgūdžius, taip pat atitinkamą patirtį chemikalų saugumo ir reglamentavimo srityje. Prieš jį paskiriant kandidatas turi būti kviečiamas Europos parlamentą atsakyti parlamentarų klausimus. Todėl jis šiandien ir čia atvyko. Mes e, išklausysime kandidato, pono Bjorn Garn Hansen. Jį išrinko <clears throat> valdyba e, rugsėjo 28-28 dienomis posėdžiaudavome. Ponas Hansenas buvo e, B direktorato, Europos komisijos aplinkosaugos generalinėme direktorate vadovas nuo 2012 metų. Jeigu jis bus paskirtas, jo kadencija truks penkerius metus. Taigi, pirmiausia, aš jam ir suteiksiu žodį. E, įžanginiai kalbai 10 minučių. Po to koordinatoriai galės pateikti klausimus Kiekvienam bus skiriama po penkias minutės ir po to kiti parlamentarai galės e, teikti klausimus. Klausimų ir atsakymų bus skiriamos trys minutės. Na ir pabaigoje, žinoma, kandidatas galės pasakyti bendrinančiąją kalbą. Taigi, ponė Hansenai, e, mes suteiksime jums žodį. Nieko iš anksto nespėsiu nuspėti, bet galbūt papasakosite, kaip bus toliau bendradarbiavimas su parlamento aplinkosaugos komitetu. Prašau žodis jums 10 minučių. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponius ir ponai. Man labai malonu sėdėti šiame posėdėje prieš jūs visus ir sakyti tokį pareiškimą, kurį esu pasirengęs, o po to atsakysiu klausimus ir e, pabandysiu padiskutuoti su jumis apie tolesnį bendradarbiavimą. Įžangai keletą žodžių papasak, pasakysiu apie save. Išsakysiu e, savo motivaciją, kodėl aš taip mirtinai noriu šio darbo ir kodėl aš turiu kompetencijos, mano nuomonė, dirbti šiam darbui ir nusipelnau jūsų pasitikėjimo. Esu Danas, nors e, europietiškai nugyvenau gyvenimą, tik 11 metų gyvenau Danijoje kai man buvo 13, 13 metų praleidau Italijoje, 13 metų Belgijoje, 11 metų Junktinėse Amerikos valstijose, 2 metus Danijoje, 1 metus Suomijoje. Jeigu sudėlės, sudėsit viską, susumuosit viską, tai įsivaizduosit, kiek man metų. Esu mokslininkas, e, studijas baigiau Junktinėse Amerikos valstijose, ten įgyjau magistro laipsnį, e, bakalauro laipsnį e, gavau matematikos moksluose E, dvigubas laipsnis yra, o e, po to su kumlauda baigiau e, ekonomikos studijas ir gavau magistro laipsnį, o Niderlando Eidhoveno technikos universitete įgyjau daktaro laipsnį matematikos prognozojamumo srityje. Uh, Bet akademinę karjerą apleidau ir perėjau dirbti Europos komisiją. 26 metus jau čia dirbu ir visuomet chemikalams skyriau savo karjerą. Pusę darbo, pusę savo karjeros dirbau techninėje, mokslinėje pusėje ir pusę darbo administracijoje. Todėl aš dabar ir kandidatuoju į šią vietą, nes mano karjera yra mokslo ir politikos sudėtis, e, darinys toksai. Ir kiekvienais metais aš suprantu, kad kiekvieną dieną iškyla naujos problemos, nauji uždaviniai, mes turime juos spręsti. Ir tai yra, mano nuomonė, pakankama motivacija man. Nors ir komisijos aparate 26 metus dirbau ir daugmaž tą pačią temą e, e, nepraradau susižavėjimo šio darbu. Iš to susižavėjimo išplaukia ir mano kompetencija. E, Taigi aš žinau, kaip atrodo politikainis darbas, kaip atrodo mokslinis darbas, aš žinau, kaip atrodo tyriamasis darbas. E, visą laiką dirbdamas ECA ir Briuselėje tą dariau. Puikiai žinau, kaip e, mokslą galima supakuoti į politinį e, apvalkalą ir aš žinau, kaip mokslas gali pasirtauti politikos efektyvumą. Aš manau, kad tokiu būdu galėsiu prie agentūros ženkliai prisidėti. Uh, E, dirbau įvairiais lygmenimis, didelė dalimi ES lygmenių, bet taip pat ir Europos bendradarbiavimo ir plėtlos organizacijos tyrimo centre, daugiausia techninėse darbo grupėse. Be to e, dalyvavau e, rengiant Stokholmo konvenciją dėl ilgalaikių organinių taršalų konvencijos, o Bruselėje dirbdamas buvau delegacijos vadovas Rotterdame, Stokholme, Bazelio konvencijas rengiant ES delegacijoms vadovautose dėrybose. Didelė dalimi manau, kad per tuos metus aš sugebėjau e, savo darbo turinį suvaldyti. Aš e, skirtingas pareigas ėjau, buvau ir biuro pareigūnas, ir e, vadovas, ir eka direktoriaus padėjėjas ir aš žinau, kaip dirbti su žmonėmis ir žinau, kaip dirbti su uh, esme. Iš mano patirties turbūt jūs galite įsivaizduoti, kad aš galėčiau atremti iššūkius, kurie iškils per artimiausius penkerius metus. Europos projektas visuomet iškelia daugybę įdomių uždavinių. Per artėjančius penkerius metus be abejo bus jų daug. Jau net kalbame apie Europos darbo atvarkę 2025 E, kur turėsime galvoti, kur toliau Europais. Žinia, tuo metu įvyks ir Brexit. Be to turėsime aiškiau apibriežti ECA kompetenciją. E, dešimt metų įgyvendant chemikalų teisės aktus, ekoje e sukaupta kompetencija ir personalo patirtis gali būti panaudota ES ateičiai. Taigi, tokia mano kvalifikacija, tokia mano patirtis ir aš tikiuosi, kad mano gebėjimai jums bus naudingi ir parlamentui, ir komisijai o svarbiausia pačiai ECA ir jos personalui. Mes turime stengtis, kad e, suteiktume pakankamai paramos ir ECA kompetencija būtų optimaliai panaudota, bet to mes turime galvoti apie tai, kaip toliau gyvensime chemikalų teisės aktus pačioje Europos Sąjungoje. Čia aš manau jau ir baigsiu. Pažymiu, kad laiko yra skirta nedaug. Aš tilpau į man skirtas minutės kol kas. Ačiū, ponė Hansenai. Pradedame pirmąjį klausimų ratą. Minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena minutė papildomam klausimui ir viena minutė atsakymui. Papildomas klausimas turi būti ta pačia tema. Aišku? Taigi, pradedam. Norbert Lenz, EPP frakcijos vardu. Minutė klausimui ir paskui galėsite papildyti. Labai ačiū. Uh, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hansenai, kad e, skiriate laiko e, mums šiandien po pietų. Aš rašto neturiu, todėl iškart pateiksiu klausimą. O klausiu apie biocidų reglamentų perkelimą į valstybių narių teisės aktus. Šioje srityje ECA labai aktyviai dalyvauja. Ar galėtumėt trumpai paaiškinti, kaip veikia autorizavimo procesas, kaip suteikiamas leidimas teikti rinką aktyvę medžiagą, e, kaip vyksta autorizavimo procesas ES lygių. Kitas dalykas, kaip biocidai autorizuojami e, nacionaliniu lygiu. Visuomet girdime, kad tai labai brangiai kainuoja. Kandidatai turi labai daug išlaidų patirti. Be to sakoma, kad pačių dosie tvarkymas yra brangus. Tai yra problema, ypač galvojant apie mažas ir vidutinės įmonės. Ką jūs galėtumėt apie tai pasakyti? Uh, the... Labai ačiū už klausimą. Visų pirma, biocidų reglamento bendruosius žingsnius jums pristatysiu. Tai yra labai panašus reglamentas kaip pesticidų reglamentas. Ir uh, paskui pakalbėsime apie tai, kiek kas kainuoja, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi biocidai E, yra tvirtinami pagal dviejų etapų procedūrą. Pirmiausia, turi būti patvirtinta aktyvi sudėdamoji medžiaga, įmonės turi surinkti pakankamai duomenų, kad mes galėtumėm atlikti tyrimą, vertinimą, valstybės narės tai daro, valstybės narės paskiria pranešėją, kuris įvykdo vertinimą ir pateikia E, dosie agentūrai. Vėliau e, biocidų produktų komitete e, tas dosie yra nagrinėjimas ir aktyvioji medžiaga yra įvertinama kaip tinkama patvirtinimui ar ne. Tame vertinime iš esmės reikia numatyti aktyviosios sudėdamosios medžiagos saugų panaudojimą bent viena paskirtis to ingrediento turi būti traktuojama kaip saugi. Tada ta medžiaga gali būti patvirtinta. Antras žingsnis yra produkto patvirtinimas. Pagal biocidų reglamentą, e, tvarka kitokia negu pesticidų reglamente, ES gali e, produktą tvirtinti, bet taip pat yra galimybė atskiroms valstybėms narėms taisyklę savo pritaikyti. Jeigu valstybių narių galimybės išsenka, tada atsiveria galimybė bandyti išsiaiškinti skirtumus tarp valstybių narių autorizavimo sistemos, e, kalbėti apie abipusio pripažinimo mechanizmą ir bandyti e, sureguliuoti skirtumus. Procedūriškai viskas taip atrodo. Akivaizdu, kad jūsų klausimas e, yra susijęs su kaina. Ta procedūra yra brangi ir dėl to mažos ir vidutinės įmonės susiduria su daug sunkumų, kad uh, E, reglamentas e, galėtų būti pritaikytas jų poreikius tvirtinant. Iš dalies taip, taip jau yra. Mes kalbam apie informacijos poreikį, kad galėtume užtikrinti medžiagos saugumą, jeigu iš esmės ta medžiaga atrodo pavojinga. Kita vertus, aišku, reikia pasirūpinti, kad nesukurtume nereikalingos naštos įmonėms. Šiuo atveju Mes kalbame apie mechanizmus pačiame bioksidų reglamente, kurie leidžia keistis duomenimis ir sumažinti kaštus. Tačiau, aišku, pati ECA atlieka labai svarbu vaidmenį e, teikdama gairę, suteikdama techninę paramą. Dvi įmonės e, gali bendradarbiauti, kad kuo lengviau galėtų patenkinti teisėkūrinius reikalavimus. Ar norite pateikti papildomą klausimą? Ne. Ačiū. Toliau ponė Daly. Vieną minutę, prašau. Labai ačiū pirmininkė ir ačiū ponė Hansen. Šyrit mes kalbėjome apie klausimą, kaip žinia. Aš žinau, kad skaidrumas yra vienas iš klausimų, e, kad, e, kurį aš norėčiau su jumis aptarti. Aš tai sakau, nes mano nuomonė visa vykstanti diskusija apie glifosato klasifikaciją bei kitą ko, E, duos rezultatų, kurie e, bus aktualūs ilgą laiką. Yra labai daug žmonių, kurie mano, kad visas procesas yra labai neskaidrus ir ES agentūros galėjo nuveikti žymiai daugiau. Vienas esminis trūkumas yra tas, kad ES agentūros vadovaujasi e, studijomis, kurias pramonė pateikė jiems. Šyrit apie tai buvo kalbama, ECA dėl to negali atlikti nepriklausomos studijos, nes e, pramonė pateikia savo studijas, o ECA jas tik peržiūri. Kaip jūs e, bandysite kažką pakeisti šioje srityje, ką jūs galvojate apie tą studijų nepriklausomybę ir kitas dalykas, ką darytumėt kitaip, negu kad e, buvo dirbama iki šiol. Ačiū, ponė Hansenai. Ačiū šį klausimą. Iš tiesų, Skaidrumas yra labai svarbus, ypač mūsų mokslinėms agentūroms. Kuo skaidriau dirbame, tuo visiems geriau. Tai yra viena iš pagrindinių taisyklių leidžiasi užtikrinti pasitikėjimą agentūros darbu. Reikia, užtenka vienos problemos, kad būtų sugriauta tai, kas pasiekta per daug metų. Taigi skaidrumas yra labai svarbus e, ir procedūrinė prasme, ir realių sprendimų prasme. Ir taip pat, aišku, svarbu žinot, ko davantis priimami sprendimai. Bet jūsų klausimas esmė ne ta. Jūsų klausimas iš esmės yra toks, ar agentūra turi pati atlikti testus, ar turi pasikliausti pramonės sutiktis duomenimis. Aš manau, ateityje E, ir norite sužinoti, kaip aš ateityje galvoju, įsivaizduoju tą sistemą. Reglamentavimo mechanizmas iš esmės apima visas cheminės medžiagas ir dabar pramonėje, turiu pasakyti, bandymus studijas atlieka tikrai labai gerai. Jau 40-50 metų e, ta sistema taikoma. 67 metais pirmą kartą toks tyrimas buvo atliktas. Taigi sistema visai pasiteisino. Ir kaip paaiškėjo, kad yra išvadų e, netenkinančių agentūros, e, mes turėjome jas detaliai išsiaiškinti ir visada ieškojame, kokiu pagrindu tos išvados yra padarytos. Taigi labai svarbu stebėti, kaip e, jūs diskutuosite parlamente, taip pat žiūrėsime, kas dėsis kitur ir stengsimės pasiaiškinti, ar nėra klaidų, o jeigu yra padaryta klaidų, tai reikia galvoti, kaip e, galime pakeisti e, padėtį, kaip įtraukti trūksamą informaciją, kaip sureaguoti į problemas. Iki šiol, kaip jau sakiau, sistema veikia labai, yra tam tikra atsvaros ir kontrolės sistema yra įmanoma gauti visas studijas, visas ataskaitas, yra įmanoma susisiekti su laboratorijomis, kurios tas studijas atlieka, ECA gali teikti užklausas. Taigi patikros ir atsvaros mechanizmas veikia, bet mokytis reikės dar daug. Ateitis turbūt e, yra ne ekos rankose, o komisijos rankose. Ir jeigu e, pasikeis e, teisės aktų rengėjų, darbo metodai, tai turbūt ir mes pasikeisim. Ir jie būtent nuspręs, ar e, sistema turės keistis. Kiekviename tyrime yra stengiamasi surinkti e, efektyviai duomenų, e, leidžiančių patikrinti, ar yra įgyvendinama laikomasi ryčių reikalavimų. Bet aš su komisija bendradausiu ir norėsiu, kad ta diskusija prasidėtų kuo greičiau. Papildomas klausimas. Ar įsivaizduojate, ECA e, vaidmuo gali išsiplėsti, ar nepriklausomos e, studijos galėtų būti vykdomos pasitelkiant biudžetinės lėšas. Mokslinių kliūčių tą daryti, man atrodo, nėra. Greičiau yra administracinių sunkumų. E, jeigu kitos agentūros tą gali padaryti, tai ir mes galim tą padaryti, bet mes turime vadovautis finansų reglamentu, o kvalifikacijos požiūrį, aš manau, kad didelių kliūčių nebūtų. Aišku, personalo problema egzistuoja, apie tai turėtumėm pagalvoti. Kodėl aš galiu atsakyti taip, kaip jūs, taip jūsų klausimą? Junktinės Amerikos valstijos turi nacionalinę bandymų programą, testavimo programą, jau daug metų jį veikia ir pasiteisina. Aš žinau, kaip ta sistema veikia, pats iš vidaus mačiau, kaip tai veikia. Dirba eiliniai mokslininkai ir e, būtent jie galėtų ir čia dirbti. Taigi, jeigu ECA, mūsų agentūra, turės tokį darbą atlikti, ji tą ir padarys. Dėkuoju, toliau pane Galing. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti Jūs atvykus, pas mus labai malonu su Jumis bendrauti. Aš norėčiau paklausti Jūs apie Brexitą. Aš džiaugiuosi, kad Jūs atidarėte naują, naują internetinį portalą savo tinklalapyje ir jame kalbate apie breksito galimas pasakmes e, registruotoms įmonėms. Ir mane neramina 2018 metų terminas nustatytas ryšių reglamentui. Ir e, jungtinė karalystė verslininkai turi labai daug klausimų dėl to. Ar e, ką daryti tiems, kas, pavyzdžiui, yra investavęs į e, tam tikras medžiagas, tam tikrus procesus, ką jiems daryti po to, kai įvyks breksitas. Nors aš suprantu, kad jums atsakyti tokį klausimą bus nelengva. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs planuojate, kaip naujas vykdomasis direktorius, daryti tam, kad galima būtų padėti toms įmonėms, kurios susidurs su sunkumais. Ir kaip jums atrodo, ką cheminių medžiagų agentūra galėtų padaryti Nes galbūt čia atsivertų naujos galimybės jūsų agentūra. Aš tiesiog norėčiau pasiterauti, kokie būtų jūsų planai. Dėkuoju, ponė Hansen, prašau. Dėkuoju už šį klausimą. Ar paskambinių medžiagų agentūra Brexit akivaizdoje turės įgyvendinti tai, kas bus nuspręsta Bruselėje. Ir sprendimas bus priimtas Briuselė ir jau kitą dieną mes turėsime jį įgyvendinti. Taigi, todėl turime imtis iniciatyvos ir domėtis tuo, kas vyksta. Ir būtent todėl mes ir atidarėme tą portalą, kuriame galime užduoti klausimus ir kuriuose, kuriame mes bandome pateikti atsakymus apie tai, kas bus skirybų atveju. Čia mes, nekal, mes nekalbame apie naujus mūsų galimus bendradarbiavimo santykius, kalbame apie galimas skirybas. Ir tai yra svarbu tam, kad ūkio subjektai galėtų suprasti, kokiu veiksmu reikia imtis, kam reikia ruoštis. Toliau, ką ECA turėtų daryti ir ką aš ketinu daryti, tai yra mes stebėsime atidžiai dėrybas kartu su generaliniais direktoratais, ypač saugimo generaliniu direktoratu, su aplinkosaugos generaliniu direktoratu, tam, kad mes suprastume, kuria, ko, kokia kryptimi juda dėrybų procesas ir tam, kad mes galėtume kuo anksčiau pradėti dė, e, įgyvendinti dė, e, visus sprendimus, nes kaip bus susitarta. Dė, visos e, įmonės e, tiek 27 e, valstybėse narėse, tiek Junktinėje karalystėje norės gauti aišku atsakymą į rūpimus klausimus. Pane Galin, gal norite papildomai už, užduoti klausimą? Taip, struktūrinių požiūrių, nepolitinių, kaip jums atrodo, ar ECA galėtų pasiūlyti Junktiniai karalystėje tokią antrinę narystę, pagal kurią mes iš esmės tęstume darbą taip, kaip yra dabar, bet gal taikant kitokią mokesčių struktūrą. Mes žinome, kokius santykius jūs turite su Europos ekonominės erdvės šalimis. Gal kažką panašaus galėtumėt pasiūlyti ir Junktiniai karalystiai. Dėkoju. Be abejo, ECA įgyvendins Bruselėje priimtą sprendimą. Priklausomai nuo to, koks bus pasirinktas santykių modelis, galima bus tikėtis daugiau ar mažiau sunkumų. Ir mes galime tik tikėtis, kad Junktinė karalystė vienokia ir tokia vimtimi toliau gyvendins e, ryč reglamentą. Bet be abejo galima uh, manyti, kad bus susitarta, kad Junktinė karalystė toliau e, laikysis ryč reglamento nuostatų ir e, tuomet akivaizdu, kad mūsų agentūra turės atlikti jai tame reglamente patikėtas funkcijas ir e, taikyti tam tikrus mokesčius. Ir čia reikėtų spręsti ne tik techninius, bet ir tam tikrus techninių, techninius klausimus tam, kad mūsų agentūra galėtų tinkamai atlikti jai patikėtas funkcijas. Ir akivaizdu, kad tiems dalykams reikia pasiruošti jau per darybas. Ir mes su malonumu pateiksime darybininkams visą, visus reikalingus patarimus šiuo klausimu. Pone Jatenmakė, prašau. Dėkoju, man labai malonu Jūs matyti šioje salėje. Aš turiu labai uh, trumpą klausimą, kaip ECA, atsižvaldama jai patikėtus įgaliojimus, galėtų padėti mums kuo sklandžiau pereiti prie uh, uždaro ciklo ekonomikos, prie žiedinės ekonomikos. Prašau, sakykite. Sklandos perėjimas prie uždaro ciklo ekonomikos yra klausimas, kuris susijęs su tuo, kokio, kokia turi būti ta uždaro ciklo ekonomika ekonomiką. Ir tai tik atsakė tą klausimą, mes galėsime kalbėti apie tai, ką galės padaryti mūsų agentūra, e, užtikrindama sklandų perėjimą prie jos. Čia reikės e, e, surasti dermą pusiausvyrą tarp tų cheminių, tų produktų, kuriuos reikia perdirbti, galimybių būti panaudotim pakartotiniai ir tarp to, kaip mes norim neutralizuoti juose esančias pavojingas cheminės medžiagas. Bet akivaizdu, kad ir koks būtų pasirinktas modelis, ECA gali suteikti techninius patarimus apie tai, kaip galima naudoti cheminės medžiagas, kaip galima atlikti perdirbimą. Uh, Ir čia galime kalbėti apie tam tikras produktų kategorijas ir veikdama mūsų produktų autori, autorizavimą. Mes turime nemažai techninių žinių apie tai, kaip cheminės medžiagos juda mūsų ekonomikoje ir tos žinios gali būti pritaikytos, kuriant ir žiedinę ekonomiką. Bet iš esmės tos ekonom... žiedinės ekonomikos kūrimo procesas bus ilgalaikis ir mes galime prie jo prisidėti, gerindami, tobulindami savo žinias apie cheminės medžiagas ir panaudojant tas žinias, kuriant e, naujus produktus, kuriant naujas cheminės medžiagas, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad kuo mažiau susirūpinimą keliančių medžiagų būtų naudojama gamybos procese. Taigi mes galime padėti visiems įvertinti pavojingas cheminių medžiagų savybės ir užtikrinti, kad tos pavojingos medžiagos būtų naudojamos tik tuomet, kai ta, tai yra visiškai būtina uždaro ciklo ekonomikoje ir taip pat galime gilinti, pateikti žinias apie susirūpinimą keliančias medžiagas. Papildomas klausimas. Kai, kaip Jums atrodo, da, su kokia didžiausia problema susidursime pereidami prie uždaro ciklo ekonomikos? Aš manau, kad iš techninės mokslinės perspektyvos vertinant šį klausimą galima būtų pasakyti, kad sunkiausia bus nuspręsti. Ir čia aš pateiksiu Jums konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, nuspręsti, ar mes norime taikyti tuos pačius standartus perdirbtoms medžiagoms, kokie yra taikomi ir pirminėms žaliavinėms medžiagoms. Ar mes sutiksime taikyti tam tikras išimtis, pagal kurias per, perdirbtuose produktuose e, bus leidžiama turėti aukštesnį pavojingų medžiagų, medžiagų kiekį. Pavyzdžiui, kadmio naudojimas e, langų rėmose, plastikiniuose, e, plastikiniuose langų rėmose. Nes čia, pavyzdžiui, mes šiuo metu taikome išimtai ir kadmio lygis tokiuose langų rėmose yra aukštesnis nei tuomet, kai tas kadmis naudojamas yra pirmą kartą, kai jis neatsiranda iš perdirbto produkto. Panas Hosling. Äh, Labai ačiū, panas Hansen, už tai, uh, kad jūs pas mus atvykote. Turiu klausimą dėl REACH direktyvos. Ji susijusi ir su medžiagų registravimu. Ši direktyva, e, prabėgus dešimčiai metų, vis dar kelia daug problemų. Maždaug 60 procentų visų dosijė netitinka teisės aktų reikalavimų. Tai noriu pastirauti, kaip jūs ateityje uh, jūs užtikrinsite, kad, ateit, kad visi dosie atitiktų reikalavimus pagal REACH ir kad aplinka būtų apsaugota nuo pavojingų chemikalų. E, REACH direktyva numato tam tikrus apribojimus, bet e, kalbant apie kai kurias pavingas medžiagas, joms tiesiog nėra alternatyvų. Kaip Jūs manate, kaip galima ateitie geriau taikyti tiek registravimo sistemą, tiek apribojimo sistemą tam, kad pavojingas medžiagas būtų galima pakeisti kitomis. Ir kaip e, e, Europa galėtų apsisaugoti nuo pavojingų medžiagų importo. Dėkuoju, ponė Hansen. Labai dėkoju. Aš manau, kad jūsų klausimą galima būtų atsakyti kalbant apie du dalykus. Arba dirbant dviejose sritise. Bet prieš pradėdamas apie tai kalbėti, aš norėčiau pasakyti, kad per pastaruosius dešimt metų ECA skiria daug laiko tam, kad ryč reglamentas būtų tinkamai ir gerai įgyvendinamas, kad jis duotų konkrečių rezultatų. Ir aš visiškai pritariu jūsų komiteto išvadoms dėl to, ką turėtų daryti cheminių medžiagų agentūra tam, kad ji pasi... galėtų keisti padėtį. Ir jūs klausėte ir apie tai, kaip mes galėtume užtikrinti veiksmingumą tam, kad galėtume padidinti patobulinti, pagerinti rezultatus ir kaip galėtume geriau išnaudoti savo galimybės. Čia galima kalbėti apie du dalykus - dirbti dvie, dviemis kryptimis. Praėjus dešimčiai metų po ryč reglamento įsigaliojimo mes jau galime sakyti, kad sukaupame pakankamai patirties, pakankamai žinių, kurie neapsiriboja kokią nors vieną cheminę medžiagą ir, ir konkrečiamis nuostatomis. Taigi mes turime ne, dabar nemažai žinių apie cheminės medžiagas, nesvarbu, ar kalbėtume apie tų cheminių medžiagų registravimą, autorizavimą ar apribojimą. Mes šiandien gebame priimti sprendimus dėl visų tų procesų kur kas greičiau. Ir antras dalykas Ir apie tai mes galime kalbėti ir komitetuose, ir su darbuotojais, kad kiekvieną kartą, kai priimamas sprendimas, iš to sprendimo galima pasimokyti. Ir po dešimties metų da, galima a, susėsti prie stalo ir kartu su komitetais ir mūsų agentūros viduje aptarti, a, kaip mes galėtume pasiremdami savo patirtimi paspartinti sprendimų prieimimo procesą. A, Labai trumpai aš kalbėsiu ir galima, nes, pažiūrėjau, galima pagalvoti apie tai, iš kur yra kilęs ryčių reglamentas ir ką mes galime patobulinti. Ir aš žinau, kad komisija vertina, atlieka ryšių reglamento vertinimą šiuo metu, o ECA mokslinių techninių lygmenių taip pat atlieka panašų vertinimą tam, kad galima būtų primti sprendimus kuo greičiau visų priešių labui. Dėkuoju. Dėkuoju, papildomas klausimas. Noriu pasiteirauti, ar tai yra vienas iš jūsų prioritetų? Kokie būtų apskritai e, trys patys svarbiausi jūsų prioritetai? Mes turime daug e, prioritetų. Vienas iš jų yra padidinti e, veiksmingumą agentūros viduje, ne tik tam, kad mes užtikrintume, kad e, deramai būtų gyvendinami keturi, netrukus penki mums sakomi teisės aktai, bet ir tam, kad parodytume, kad ECA yra tinkama vieta, e, kuri, tinkama agentūra, kuri galėtų užtikrinti ir kitų galimų e, teisės aktų gyvendinimą. Tai yra labai svarbus prioritetas. Antras prioritetas yra užtikrinti, kad ECA po penkerių metų būtų naudojama dar geriau nei dabar, tam, kad ji uh, galėtų dar labiau prisidėti prie cheminių medžiagų politikos. Dėkoju. Visi koordinatoriai pasisakė. Dabar periname prie antro klausimo atsakymų rato. Ir neįtin daug narių užsirašė pasisakyti, todėl jei kas nors norėtų pasisakyti dabar, tai prašome, galite dar užsirašyti. Dirbime kalbėtoje pane Kadenbach. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote ir taip išsamei atsakinėjate į klausimus. Vieną mano klausimą jau uždavė kitas kolega, taigi aš pateiksiu gal tik porą pastabų. Dar beje pastirausiu, ką jūs asmeniškai darote su Europos parlamento uh, ataskaitomis, pavyzdžiui, dėl agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo. Envi komitete mes tam skiriame daug dėmesio, be abejo, šis klausimas labai domina ir biudžeto kontrolės komitetą. Taigi, kiek rimtai yra vertinamos Europos parlamento ataskaitos, kokiu jūs veiksmų imatės, gal yra nustatomi kažkokie tai rodikliai arba kriterijai, E, veiksmingumui vertinti. Tai buvo pirmas klausimas. Ir dar noriu pasiterauti jūsų nuomonę. Koks vaidmuo tenka ECA agentūrai e, žiedinėje ekonomikoje, ypač kai kalbame apie cheminės medžiagas? Čia žiedinės ekonomikos principas iškelia tikrai nemažai klausimų. Dėkuoju, du labai skirtingi klausimai. Taip, be abejo, kaip jūs e, ir ko gero galėjot nuspėti, aš e, pasakysiu taip, jūsų pirmą klausimą, aš labai rimtai vertinu e, biudžeto formavimo ciklo vertinimą. Pusantrų metų aš aplinkosaugos generalinėme direktorate buvau sakingas už biudžeto klausimus ir, ir Aš domiuosi biudžeto ciklų jau seniai ir, tuo, ir galiu pasakyti, kad e, ekoj viskas vyksta sklandžiai. Vis, visos dis, diskusijos, per diskusijas išsakomas pastabas yra e, e, pranešamos valdybai, bet to, kai sekretorijatas pateikė pasiūlymų dėl tolesnių veiksmų, reaguodamas į uh, pateiktas rekomendacijas. Visi tie pasiūlymai yra nagrinėjami administravimo planavimo darbo grupėje. Ir aš matau, kad per pasarus dešimt metų nuolat buvo da, situacija gerinama ir valdyba visuomet. Visuomet stengiasi atsižvelgti jūsų pastabas ir beje, biudžeto komite, kontrolės komitetas turi vis mažiau ir mažiau pastabų kiekvienais metais dėl mūsų biudžeto. Uh, dėl tolesnių veiksmų dabar. ECA turi, su, yra sukaupus nemažai žinių ir gali pateikti, pasidalinti jomis su kitomis institucijomis tam, kad galima būtų gyvendinti žiedinės ekonomikos e, principą. Ir ECA puikiai supranta cheminių medžiagų toksiškumą ir taip pat žino, kaip naudojamos yra cheminės medžiagos per visą jų e, naudojimo ciklą, skaitant ir perdirbimą ir e, pakartotinį naudojimą. Taigi iš esmės čia priklauso viskas nuo to, e, kokia, kokia politinė kryptis bus pasirink, pasirinkta, kuriant žiedinę ekonomiką. Uh, Ir pavyzdžiui, kai kalbame apie perdirbtas medžiagas, e, reikia čia pasakyti klausimą, ar tos perdirbtos medžiagos bus traktuojamos lygiai taip pat kaip ir pirminės žaliavinės medžiagos ar ne. Dėkoju, toliau ponio, ponas Huitala. Huitama. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad pas mus atvykote. Pirmiausia, aš e, išsakysiu tokią asmeninę pastabą ir pat užduosiu klausimą. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad e, labai svarbu turėti tokią agentūrą kaip ECA. Jums e, yra patikėta užduotis vertinti visas naudojamas cheminės medžiagas, vertinti visas jų savybės ir aš manau, kad mes turime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad mes turime instituciją, kurioje dirba geriausiai turime šios srities ekspertai, kurie geba atlikti sudėtingus vertinimus. Ir dar mes galime tad. Uh, ir mes turime užtikrinti, kad nebūtų jokio politikavimo. Ir aš norėčiau paklausti jūs, kaip ir ponia Dali, apie skaidrumą. Be abejo, mes žinome, kad uh, Jumis galime pasitikėti, rizikos vertinimo komiteto darbas čia yra labai svarbus ir kartu jūs turite turėti pakankamai išteklių tam, kad galėtume deramai dirbti. Gal jūs galėtumėt kažką pasakyti e, e, taip, trumpai keliais žodžiais, koks yra jūsų biudžetas, kokį finansavimą jūs turite, kaip breksitas paveiks jūsų biudžetą ir kaip jums atrodo, ar tas biudžetas yra pakankamas ir ar jums jo užteks ateityje ir kaip mes galėtume prisidėti prie to, kad biudžetas būtų pakankamas ir kokį vaidmenį jūs vaidinsite to siekiant. Dėkuoju, man atrodo, kad e, čia kalbėti apie daug klausimus. Vienas yra bendras klausimas dėl finansavimo ir dėl to, kaip PK galėtų dirbti ateityje. Ir taip pat e, e, atskiras klausimas dėl to, kaip breksitas paveiks mūsų turimus finansinius išteklius. Akivaizdu, kad viena iš mano svarbiausių užduočių yra užtikrinti deramą agentūros finansavimą arba bent jau užtikrinti, kad visiems būtų žinoma apie, e, kad pirmiausia komisija būtų žinoma apie mūsų finansinius poreikius. Ta mes informaciją teikiame vykdydami kasmetinį biudžeto formavimo ciklą. Ir taip pat, be abejo, aš turėsiu galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir galvoti apie tai, kaip ECA galėtų prisidėti prie da, visų vykstančių procesų Europos Sąjungoje, da, kaip mes galėtume išnaudoti mūsų darbuotojų turimą, turimas žinias. Ir aš manau, kad čia tai potencialas tikrai yra didelis, ypač jeigu tam bus pakankamai, pak, pakankamai politinės valios. Per pastarosius dešimt metų mūsų darbuotojai įgyjo daug patirties ir jie geba dabar labai gerai valdyti, veiksmingai valdyti cheminės medžiagas ir galėtų tai daryti net ir tuomet, jei bus priimti papildomi teisės aktai. Aš galiu jums taip pat pasakyti, čia breksitas, e, e, kad breksitas sukels nemažai klausimų ir e, čia aš turiu galvoje ne vien tai, kad kol kas dar nėra susitarimo. Mes, e, e, nes darykime prielaidą, kad susitarimas bus pasiektas ir kad galiausiai skirybos įvyks, bet tokiu atveju akivaizdu, kad mes tiesiog nenukirsime laido su Junktinė e, karalystė. Mums svarbu ir bus užtikrinti, kad Junktinė karalystė tvarkingai pasitrauktų iš mūsų reglamentavimo bendros erdvės. Ir be abejo, dar reikės nemažai vis įvairiausius to klausimus susijusius aspektus įvertinti. Dėkuoju toliau, ponas Das. Dėkuoju už tai, kad už visus iki šiol patiktus atsakymus ir atsiprašau, kad mano klausimas taip pat bus susijęs su breksitu, bet aš dėja breksitui dabar šiuo metu skiriu labai daug laiko. Mes šiandien esame pasiekę tą stadiją, kai mes suprantame, kad reikia žengti žingsnį į priekį ir politiniai, politinės egoistinės ambicijos ir dabartinės aplinkybės gal tam dar trukdo, bet vis tiek turime kažką daryti. Aš esu bendravęs e, su įvairių sektorių atstovais ir jie visi e, nori, kad mes siektume reglamentavimo konvergencijos su ES ir ateityje. Ir aš suprantu, kad jūs pateiksite di, e, tokį diplomatišką atsakymą, bet kaip jūs įvertintumėt įvertintumėt poveikį priekybai tuo atveju, jei Junktinė karalystė pradėtų taikyti atskirą reglamentavimo režimą. Gal jūs galėtumėte labai konkrečiai atsakyti, kaip a, toks sprendimas paveiktų priekybą tarp dviejų jurisdikcijų ES ir Junktinės karalystės? Prašau. Dėkoju. Aš pradėsiu šiek tiek kitaip Reič reglamentas uh, numato, kad iš pradžių reikia sumokėti, o po to jūs gaunate rezultatą. Pavyzdžiui, registruojant cheminės medžiagas reikia už tai sumokėti, reik, uh, išlaidos susidaro ir dalyjantis informaciją, kad visi uh, tos pačios uh, medžiagos gamintojai uh, dalyjasi informaciją, po to reikia taip pat sumokėti už rizikos valdymo priemonės. Uh, tam, kad galima būtų užtikrinti e, deramą medžiagos kontrolę per visą jos naudojimo grandinę. Taigi, e, ryč numato tam tikras iš ankstinės išlaidas, bet po to jūs gaunat e, to reglamento naudą. Ir čia ir galime kalbėti apie 2018 metų terminą. Visos tos įmonės, kurios uh, iki 2018 metų gegužės 31 dienos dalyvaus, tinkamai laikysis iš reglamento, turės sumokėti visas tas iš ankstinės e, išlaidas. Ir, kaip aš minėjau, tų išlaidų naudą jos pajus vėliau. Bet jei mes nutrauksime santykius be jokio susitarimo, tuomet ta nauda bent jau 27 valstybių narių kontekste nebus panaudota. Tos įmonės, kurios veikia Junktinėje karalystėje, o tenai beje yra labai daug importuotojų ir taip vadinamų tik atstovų. Tai e, reiškia, kad paprastai e, įvežamos prekes ir medžiagos per ES uostus, bet E, pagrindinė būstinė, sakykime, yra dėl kalbos, kalbinių priežasčių, kitų priežasčių jungtinėje karalystėje. Ir akivaizdu, kad tokioms įmonėms gali kilti sunkumų. Po to yra dar vienas klausimas. Tai yra Junktinė karalystėje esantis gamintojai. Tų gamintojų yra nemažai. Ir be abejo, jei nepavyks susitarti, tuomet bus taikomos PPO taisyklės ir Tai reiškia, kad e, Junktinės karalystės e, jungtinių e, įmonių konkurencingumas bent jau 27 valstybių narių teritorijoje bus mažesnės ir galbūt prarastas tam tikros investicijos. Ponas Branin, dėkoju, džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Labai gaila, kad mažai narių dalyvauja šiame posėdėje, bet aš noriu Jums pasakyti, kad pus ketvirtos valandos ryte mes kalbėjome apie glifosatą ir akivaizdu, kad tos diskusijos pakenkė mūsų ištvermėjai ir tie, kurie dalyvauja šiame posėdėje, tiesiog yra ištvermingesni nei kiti. Aš noriu pratesti Giuliano Seps pateiktą klausimą. Jūs esat mokslininkas ir ko gero da, bandyti kažką nuspėti nemokslo srityje ne, jums nelabai patiks. Bet vis tiek pa, pabandykime, kaip jūs įsivaizduotumėt, kokie, koks būtų pas nepalankiausias Brexito scenarijus. Nes jei mes galėtume įsivaizduoti, koks galėtų būti tas blogiausias scenarius ar scenarijai, tuomet mes galėtume gal tinkamai jiems pasiruošti. Prašau. The, yeah, uh, the, the, the most... Dėl to paties ekstremaliausio scenarius. Taip spontaniškai sureaguosiu. Tai būtų išsiskirimas be jokio susitarimo dėl to, kaip E, Junknės karalystės įmonės galėtų išlaikyti savo investicijas likusiuose 27 valstybėse narėse. Viena vertus kiltų ir problemų 27 e, valstybių narių įmonėms. Kiltų problemų dėl dukterinių įmonių. E, ir beje, 27 valstybių narių įmonėms, ko gero, tiesiog trūktų domenų mano duomenimis nemažai Junktinės karalystės įmonių vis dėlto įkurtų dukterinės įmonės likusioje ES, taigi duomenų būtų. Bet iš kitos pusės Junktinės karalystės pramonė ir Junktinės karalystės institucijos nebeturėtų duomenų apie 27 likusiose valstybėse narėse dirbančias įmonės. Tai taip atsitiktų tokių skaudžiausių skirybų atveju. Ačiū, pane Grosit. Taip, aš apgailę savo, kad pavėlavau, bet turėjau būti kitame posėdėje. Aš ką tik girdėjau jūs sakant, tarp kitko klausimų, klau, kolegų klausimai apie Brexit padarinius uh, buvo labai geri. Taigi, galvojant apie sudėtingą Brexitą, iš tos perspektyvos, visi suprantame, kad susitarimą bus sunku pasiekti ir linkstama uh, link to sunkaus breksito. Ir gali būti, kad e, Britanijos reakcija bus tokia, kaip jau ten bus taip su tais europiečiais, o aš e, bandysiu apginti savo interesus, savo mokesčių mokėtojus. Aš norėsiu, kad e, pas mus ateitų visi norintieji investuoti ir Britanijos įmonės tokiu atveju gali sakyti, nu nieko tokio, <clears throat> mes daugiau nebeturėsim taikyti europinių normų, galim kitaip prekiauti. Yra tam tikra prasme ir pavojus kadangi iš pradžių tai gali reikšti Junktinės karalystės nuosmukį, panašiai gal kaip Junktinės Amerikos valstijos nusileis iki to lygmens, galbūt ieškos kitų partnerių, bet kita vertus Junktinės karalystės recesija leik, reikštų nuosmukį ir Europos Sąjungai. Padariniai, manau, būtų jaučiami iš abiejų pusių. Mes tikrai nesam suinteresuoti E, sunkiais breksito rezultatais. Įmonė šiokiu atveju, ypač chemijos srityje, nebūtinai turės laikyti mūsų priimamų apribojimų, mūsų e, numatytų įsipareigojimų. Tai bus rimta problema. Man atrodo, kad tai yra rimta problema. Nes būtų priliktų žingsniui atgal. Kaip jūs galvojate? Dabar jūs e, pristatote padėtį Aš viskai suprantu, visai suprantu, kas nori pasakyti. Jūs tarsi nu, pasakote, kad tai, kai mes nuveikėme ryč kontekste, e, prilyksta labai ženkliai pažangai aplinkos apsaugoje, visuomenės sveikatos rytyje. Bet e, mes kalbėjome apie turimą naudą. Bet jeigu mūsų ankstesnis partneris nusprendžia tų įsipareigojimų nebesilaikyti ir pritaiko ekonominės priemonės, kurios gerokai apsunkina, uh, konkuravimą Europos Sąjungai? Kaip bus tada? Ką Jūs manote? Kokį komentarą Jūs išsakytumėt? Man dėl to labai neramu. Labai ačiū už klausimą. Aš pabandysiu atsakyti į tam tikrą klausimo dalį, nes tikrai ne viskas yra susijęs su mano kompetencijomis, mano dabartiniu darbu ar mano būsimu darbu, e, ką e, Junknė karalystė darys tam, kad pasinaudotų konkurencingumo privalumais ar ne. Na tikrai nesu kompetitingas į tokį klausimą atsakyti. Bet e, galiu pasakyti štai ką. Galbūt truputį performuluosiu. Junknės karalystės įmonės jau investavo e, registravimo metu, jos keitėsi duomenimis, jos turi prieigą prie, e, prie duomenų, buvo atlikti tyrimai dėl saugaus elgesio su tokiamis medžiagomis. Ir buvo investuota ne vien tik tais į sveikatą ir aplinką, bet e, ir į konkurencingumą bei inovacijas įvairiose tiekimo grandinės dalise visoje Europoje. Taigi buvo investuota ne vien tik tais į aplinką, į sveikatą, bet ir kitur. Ir būtent tą turėjau omeny apie e, ilgalaikius tokių investicijų vaisius. Kaip viskas bus, e, parodys ateitis, viskas priklausys ir nuo darybų. Tačiau faktas yra tas, kad jau buvo investuota kad ir kokia reglamentavimo sistema bus sukurta, e, Junktinės karalystės įmonės e, laikosi ryč reikalavimų ir nuo kitų metų bus laikomas tų reikalavimų, netgi jeigu gamybos apimtis ir bus mažesnis negu kad viena tona. Ačiū. Ar būtų daugiau klausimų? Jeigu ne, tai galime baigti klausimų ir e, atsakymų raundą. Gal panas Hansen galėtų pasakyti baigiamąją kalbą? Taip, ačiū. Ačiū už tai, kad taip trumpai viskas užtruko. Iš dalies džiaugiuosi, kad taip negausiai sudalyvavote. Bet aš tikiuosi, kad savo žanginėje kalboje, kad iš mano žanginės kalbos, iš mano atsakymų supratote, kad prieš jūs sėdi žmogus, kuris tikrai pasišventęs darbui cheminių medžiagų srityje, turi daug žinių ir tikrai yra pasirengęs dirbti su jumis per ateinančius penkerius metus tiek įgyvendinimo srityje, e, tiek e, išnaudodamas visas turimas ECA kompetencijas ES piliečių labui. Taigi tiek, dar kartą dėkoju už kvietimą, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami nariai už klausimus. Aš tikiuosi, kad mano atsakymai e, jums padėjo mane pamatyti teigiamoje šviesoje. Ačiū jums. Kaip jau sakiau pradžioje, mes darbą pradėjome nuo diskusijų, bet dabar truputį grįžkime atgal. Matėte darbo atvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, skelbiu, kad ji patvirtinta. Dabar dėl komisijos pirmininko pavaduotojo e, Šefčevič. E, sustikimas su juo, diskusija su juo buvo atidėta iki lapkričio 27 dienos. Ir dėl to šiandien, kaip paskutinį klausimą, svarstysime e, endokrinę sistemą ardančias medžiagas. O rytoj koordinatorių sustikimas įvyks iš karto po balsavimo tokie yra pakeitimai mūsų darbo atvarkėje, ar kas nors turėtų komentarų, jeigu neskelbiu, kad darbo atvarkė patvirtinta. Keletas pranešimų. Įvyko seminaras. Spalio 16 dieną. Ten buvo kalbama apie e, papildomus e, gydimo metodus pacientams tikslu tas seminaras įvyks spalio 16 dieną. Taip pat e, spalio 23 dieną e, e, Strasbūrė įvyks neįlinis mūsų posėdis. Posėdis prasidės 19.30 ir bus balsuojama dėl nuomonės apie atsinaunančius energijos šaltinius. Tai yra Eichhaut parengta nuomonė. Jau matėte pakeitimus. Taip pat elektroniniu paštu buvo išsiųstos koordinatorių rekomendacijos. Jeigu niekas iki vakaro nepaprieštaraus, tai laikysime, kad tos rekomendacijos yra patvirtintos. Dabar šeštas darbo atvarkės klausimas. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis su komisija ir EFSA e, dėl GMO rizikos aplinkai vertinimo kriterijų. Leiskite priminti, kad žaliųjų frakcijos prašymų koordinatoriai nusprendė e, pasikeisti nuomonėmis, nes e, bus diskutuojama ir apie tam tikrus kamos ryties teisės aktų keitimus ir peržiūrą. Nedalstama iš karto suteiksiu žodį komisijai ir EFSA. Iš viso 15 minučių. Pradėkime nuo ponios Zabinai Juliker iš komisijos. Prašom. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą pasikeisti nuomonėmis. Kaip daugelis iš jūsų žinote, šią savaitę komisija e, reglamentavimo e, komitetui pristatys komisijos direktyvos projektą dėl 2001-18 direktyvos priedų keitimo. Bus remiamasi jau egzistuojančiomis EFSA gairėmis dėl GMO, GMO augalų, kurie skirti auginimui ES. Komisijos direktyvos projektas ir pakeitimai buvo parengti atsižvelgiant į teisinės e, prievalės, kurios yra opt-out direktyvos trečiame straipsnėje. Tai atitinka ir e, e, straipsnį toje direktyvoje, kur kalbama apie tai, kad reikia pristaikyti prie techninės pažangos. Gerbiami nariai, norėčiau Jūs patikinti, kad jau vyko labai išsamios diskusijos su EFSA. Buvo daroma viskas, kad būtų atsižvelgta į pačius svarbiausius elementus gairių dokumente, kad jie būtų įtraukti į direktyvos pasiūlymo projektą. Taip pat vyko daug techninių diskusijų su valstybėmis narėmis dėl šio pasiūlymo ir diskusijų metu buvo e, patobulintos nuostatos noriu pabrėžti, kad iš esmės šis tekstas tai yra e, direktyvos techninis atnaujinimas. Politinė prasme šioje srityje niekas nesikeičia. Tiesiog yra keičiami kai kurie direktyvos priedai. Mes manome, kad e, Teikdami tokį pasiūlymą mes vykdome savo teisinę prievalę, kurią turėjome įgyventinti iki šių metų balandžio. Mums svarbu, kad atliekant yra e, vertinimą, tai yra rizikos poveikia aplinkai, e, būtų atsižvelgta į naujausią techninę mokslinę pažangą. Norėčiau paminėti pačius svarbiausius pakeitimus. Kaip jau sakiau, mūsų buvo paprašyta dirbti vadovaujantis EFSA gairių dokumentu. Na ir mes pagrindinius elementus iš to dokumento įtraukėme į direktyvos projektą. Čia paminėčiau šešių žingsnių metodologiją, vertinant GMO poveikį aplinkai, kylančią riziką, Taip pat e, mes padarėme išvadas įvairiose rizikos rytise. Be dabartinės metodologijos mes peržiūrėjome ir kai kurios horizontalius klausimus, pažiūrėjau, ilgalaikiais neigiamas poveikis. Taip pat vertiname tokį klausimą kaip e, duomenų kokybė ir panašiai. EFSA gairės turėtų būti taikomos tik pateikiant į rinką GMO augalus. Tuo tarpu kai kurių priedų dalis yra taikom, taikomos e, visiems GMO, tiek atliekant bandymus, tiek jos pateikiant į rinką ir taip pat, e, kalbant apie duomenis, tai ne visi jie reikalingi, norint atlikti poveikio vertinimą arba poveikį aplinkai. Kai kurie duomenys yra reikalingi tam, kad būtų galima išduoti leidimus e, maistui, kuriame yra GMO. Mes čia siekiame užtikrinti nuseklių formuluočių naudojimą. Uh, Taigi jau tikriausiai supratote, kad darbas buvo tikrai techninis ir kad mes pateikėme pasiūlymą tam, kad būtų galima pristaikyti prie techninės pažangos. Jau esame gavę klausimų dėl preambulės. Noriu paminėti devintą konstatuojamąją dalį, kur yra tikslinama padėtis ypač tarp sąveikos, ypač e, turint omeny sąveiką tarp GMO teisės aktų ir pesticidų teisės aktų. Vėlgi čia politika nekeičiama, nėra politinių pakeitimų, tiesiog buvo siekiama patikslinti tekstą. Mūsų nuomonė tai buvo svarbu patikslinti, keičiant šią direktyvą, Viena vertus tai buvo svarbu iš teisinės pusės, o kita vertus iš mokslinės pusės. Kalbant apie teisinę pusę, tai GMO leidimuose negali būti priemonių susijusių su pesticidų naudojimu. Tokių priemonių galima imtis e, remiantis tik pesticidų teisės aktais. Na, kalbant iš mokslinės pusės, tai šiuo metu nėra praktinės patirties dėl to, kaip kiti augalai reaguoja į GMO, nes kol kas ES neišduodami leidimai auginti GMO. Taigi mes žvelgiame į ateitį. Toliau dėl augalų apsaugos priemonių, kurios galima naudoti GMO augalams. Jeigu ateityje uh, tokių produktų reikėtų, tai tokiems produktams turėtų būti išduodami leidimai pagal augalų apsaugos produktų teisės aktus. Dar keletą žodžių apie leidimus tokiems produktams. EFSA turi techninių žinių. Kaip žinia, e, tas leidimo procesas e, yra dviejų etapų kai yra e, išduodamas leidimas europinių lygmenių, o taip pat, kai toks leidimas išduodamas nacionalinių lygmenių. Tai reiškia, kad būtų privaloma atlikti poveikio vertinimą valstybių narių lygmenių dėl tokių produktų naudojimo. Ir tai reikštų, kad uh, Tokiu atveju kiekvieno GMO augalo, e, kiekvieno GMO atveju e, e, valstybės narės turėtų atlikti naują rizikos vertinimą. Būtina atsižvelgti ir į kiekvienos valstybės narės ypatumus, pavyzdžiui, klimato sąlygas. Ir taip pat valstybės narės gali nustatyti tam tikras rizikos švelninimo priemonės, atsižvelgdamas į savo padėtį. Taigi mes kalbame apie dviejų etapų procesą, kai Europinių lygmenių EFSA vertintų leidimus dėl GMO ir būtų kitas e, atskiras žingsnis yra pesticidų naudojimas GMO, po to, kai jau uh, E, valstybė narė leistų auginti tokį GMO augalą. Ir čia būtų svarbu atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatumus. Dar norėčiau Jūs informuoti apie štai ką. Kokia tolimesnė procedūra? Kaip jau sakiau, jau įvyko labai išsamios diskusijos tiek su EFSA, tiek ir su valstybėmis narėmis. Mes informavome SBS e ir Tibete apie tas priemonės. Dėl šio pasiūlymo buvo surinktos ir viešosios konsultacijos, jos truko ne vieną savaitę. Gavome atsiliepimų iš įvairių susijusių pusių. Gauti komentarai buvo išanalizuoti, juos buvo atsižvelgta, kiek tik tai buvo įmanoma e, rengiant pasiūlymo projektą. Baigdama pasakysiu štai ką. Komisijos nuomonė yra akivaizdu, kad būtina paisyti subsidarumo ir proporcingumo principų. Svarbu laikytis procedūros, e, kuri nustatyta GMO teisės aktuose, jeigu kiltų kažkokių klausimų. Ar mes neviršėme savo įgaliojimo e, ribų. Kaip jau sakiau, mes laikėmės teisinių pareigojimų, kurie mums buvo nustatyti teisės aktuose. Mes siekiame minėtą direktyvą pritaikyti prie techninės pažangos. GMO rizikos aplinkai vertinimas e, bus atliekamas geriau, nes nebeliks e, įvairių neiškumų, bus aiški metodologija. Ir taip pat e, bus galima pasinaudoti pačią naujausią mokslinę pažangą ir naujausiais moksliniais duomenimis. Ačiū. Thank you very much. E. Ponas Tarazona. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. EFSOS akimis Egzistuoja daug galimybių vykdyti rizikos vertinimą. EFSA dalyvauja ir GMO, ir pesticidų vertinimo procese. Ir mes bandome paaiškinti, kas yra numatyta komisijos reglamente. Ir pesticidų atveju bandome išsiaiškinti, kas yra aktyvioji medžiaga, kaip jinai yra vertinama. Už, tai yra, už jų vertinimą yra atsakinga valstybė narė ir EFSA dalyvauja uh, Europos autorizavimo lygmeniu. Rizikos vertinimo metodika be abejo priklauso nuo kiekvieno atvejo specifikos, yra specialių gairių, kurias rengia EFSA. E, taip pat žinome, kad egzistuoja daug skirtingų pesticidų vertinimo būdų. Atsižvelgiama į aplinkosaugos rizikos vertinimą. Viena iš mūsų prievalių yra stengtis suderinti E, nuomonės, kuo labiau žinia, kad EFSA mokslinio komitetas e, nuomonės ir gairės pateikė skirtingoms sritims ir EFSA atlieka aplinkosaugos e, tyrimus, įskaitant ir GMO bei pesticidų. Pesticidų vertinimo atveju tikslų, apsaugos tikslų suderinimas vykdomas ir tai aišku galutinis tikslas EFSA vertinimo būdus pasiūlo. Mes manome, kad pesticidų vertinimas yra e, išsamus ir be abejo mes e, manome, kad e, tai yra reikalinga ir galime patvirtinti, kad pesticidų vertinimo atveju ši sistema turi e, įvertinti visą galimą riziką aplinkai ES lygmenių. Valstybėse narėse atliekant antrąjį vertinimą yra išanalizuojama kiekviena kultūra, kiekvienas, e, kiekviena paskirtis, kiekvienas panaudojimas ir apibrėžiama aiški atsakomybė. E, apie tai yra kalbama pesticidų reglamente. Be abejo, mes šiame procese sprendimą negalime priimti, bet galime patvirtinti kad aplinkosaugos rizikos e, e, vertinimas GMM kultūros naudojimuose pesticiduose e, bus atliktas ir bus užtikrintas aukštas apsaugos lygis. Tai aiškiai pasakyta reglamente dėl pesticidų. Ačiū. Labai ačiū. Kolegos, kas norėtų pasisakyti? Porą norinčių. Pirmiausia, ponas Branan. The, um... Neišvengiamai Brexit klausimas. Geniškai modifikuoto organizmo atveju. Yra toks scenarius, kad išėjęs iš ES Junktinė karalystė pasirinks GMO auginimą, o ES ne. Ar jūs galėtumėt paspėlioti, kokį tai rezultatą atneš? Ačiū. Pone Hausenkamp. Ja, dank wel, eh, voorzitter. Eh, ik heb een aantal... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš keletą klausimų turiu. Pirmiausia, prievalė dėl GMO direktyvos. Tai jau 2002 metais ji buvo numatyta. Ir čia mes kalbame apie 2010. Dabar priemus pakeitimus matome, kad e, viskas įtraukta į direktyvos apimtį. Mano klausimas būtų toks, ar yra atlikta, ar yra techninių pokyčių įvykę per tuos pastarosius dešimt metų. Prieš dešimt metų buvo kalbama apie konfliktus su valstybėmis narėmis, pramonė ir pasisavė kitaip. Ar buvo taip? Kodėl prireikė dešimties metų, kad galėtumėm išvadas padaryti? Kitas dalykas, kalbama apie techninius pakeitimus ir korekcijas. Neseniai e, viskas buvo pritaikyta moderniausiams technologijoms. Man atrodo, kad e, čia kalbame ne tik apie techninį pakoregavimą. Ir aš nemanau, kad mes čia e, pagrindų reglamento esmę liečiame. Aš, pažiūrėjau, galvoju apie e, susikaupimą ilgalaikį poveikį. Čia to neižvelgiu. Man atrodo, kad praleisime rimtą progą, jeigu to nepadarysime, ypač jeigu parlamentas prisimins, kad jis sėkmingai sugebėjo pasipriešinti GMO e, autorizavimui. Gal Europos komisija galėtų pakomentuoti. Ir dar vienas dalykas. Šįryt mes kalbėjome apie pramonės įtaką moksliniams tyrimams, mokslininkų išvadoms ir EFSOS veiklai. O klausimas mano būtų toks. Ar jūs manote, kad pateikus šį pasiūlymą Europos parlamento kolektyvinis nusiteikimas e, galės būti pakeistas? Ar galės parlamentas nurimti galbūt? Panas Hoisling, ačiū, noriu šitą pasitikslinti, ar teisingai supratau komisiją dėl R įvertinimo. Tiksliau dėl tos uh, rizikos aplinkai uh, vertinimas, kaip jis vyks, ar pagal GMO teisės aktus, ar pagal pesticidų teisės aktus. Man atrodo, kad jūsų pasiūlymas nėra labai išmintingas. Jūsų nuomonė, kaip būtų prasmingiausia atlikti vertinimą? Oui, quelques questions, Madame la Présidente. D'abord sur la prolifération. Pone pirmininkė, keletas klausimų. Koks juridinis sprendimas bus pasirinktas ir šiandien kokių turite uh, jau uh, minčių dėl klasikinio GMO klasifikavimo metodo. Kitas dalykas - nauji GMO. Žinia, kad šioje srityje yra labai daug dirbama, yra kuriami įvairiausi hybridai ir panašiai. Ir ar galime sakyti, kad genetiškai modifikuoti organizmai iš esmės pasikeitė? Aš žinau, jau šiandien kalbėjome Apie tai EFSA turi hibridą, tuoms hybridams rasti aišku juridinį apibrėžimą. Ir aš žinau, kad reglamentiniai, reglamentiniai reikalavimai pasikeis. Ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti? Niekas daugiau nenori pasisakyti. Jeigu taip, tada suteiksiu žodį pirmiausiai ponė Juličkai. Julikai. Ir prašau, paskui EFTOS atstovas galės pakalbėti. Taip, labai ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę sureaguoti. Mano nuomonė, turim būti labai atsargus, e, galvodami apie tai, kas komisijos buvo paprašyta padaryti ir kokiu jį realių įgaliojimų turi pagal šį teisės aktą. Kaip aš jau anksčiau sakiau, Čia mes atsakome į teisinį reikalavimą pagal 2001 m. 18 direktyvą. Tai mums suteikė aišku, bet tuo pat metu labai ribotą mandatą atnaujinti priedus ir įtraukti gairias, kurios jau tuo metu EFSOje buvo. Aš galvoju apie 2010 metų gairias. Jos turėtų būti integruotos į aplinkosaugos rizikos vertinimą, e, galvoti apie, gene, galvojant apie genetiškai modifikuotus augalus. Manau, kad tokiu būdu aš jau atsakiau į keletą iš jūsų klausimų, kuriais buvo siūloma, kad galbūt Dabar šiais e, sudėtingais laikais mes e, praleidžiame daug progų ir neatsižvelgiame į tai, kas galėtų būti sukurta. Aš galvoju apie e, naujas e, e technologijas, naujas galimybės vertinant geniškai modifikuotus organizmus. Todėl aš norėčiau, kad jūs mane teisingai suprastumėt, bet Europos komisijos mandatas čia yra labai aiškus ir ribotas ir būtent jį mes norime įgyvendinti. Aš noriu priminti, kad mandate yra kalbama apie e, siaurą mandatą, 27 straipsnė apie jį yra kalbama, nes čia esame tik tai raginami pristaikyti prie techninės pažangos. Nors kai kurie Europos parlamento nariai galbūt ir išvelgia e, kad būtina plačiau keisti direktyvą, kad jau atėjo tam laikas, Aš galiu pasakyti, kad ne tai e, mums leido e, 2017 m. balandžio mėnesį sukurti tokią specialią nuostatą. Taigi dabar aš grįžtu prie to, kiek laiko mums reikia. Kaip jau sakiau, šiame mandate yra sakoma, kad mes turėjome dirbti iki 17 metų balandžio 3 dienos. Iš esmės mes tą ir padarėme. Ir tuo metu jau buvo daugas nuveikta. Nuo to laiko su valstybėmis narėmis mes jau aptarėme labai daug e, problemų kartu su jų nuolatiniais komitetais. Taigi galime pasakyti, kad Toks terminas buvo numatytas nuo pat pradžių, be to toks laikotarpis buvo numatytas ir 2010 metais ir Europos e, maisto e, administracija aiškiai kalbėjo apie vertinimo kriterijus. Taigi, aš galiu pasakyti, kad mes buvome raginami veikti labai ribotų laikų ir pateikti tokius aiškius pasiūlymus. E, buvo sakoma, kad šis pakeitimas yra ne tik techninis. Galėčiau tiksliau pakalbėti apie tai, kas yra techniniai pakeitimai. Kaip aš jau sakiau, juose yra atsižvelgiama į pagrindinius EFSOS 2010 metų gairių dokumentų elementus. Ir taip mes kalbame apie a, rizikos poveikio aplinkai metodiką, specialiasias priemonės, Tai leidžia atsakyti ponios Hoisling klausimą, e, kur iš tiesų, kaip iš tiesų vyksta aplinkosaugos poveikio vertinimas. Teisės aktuose dėl genetiškai modifikuotų organizmų savybių apie tai yra kalbama. Ir Ir aš galėčiau pasakyti, kad čia kalbame apie kultūrą, kuri yra prieinama EFSAI. Kalbame apie pesticido naudojimą e, vienai ir kitai kultūrai ir tyrimas gal, turi būti atliekamas žymiai plačiau negu augalų apsaugos programuose. Teisės akte yra atsižvelgiama į tų kultūrų, kuriuose, tų valstybių, kuriuose ta kultūra bus auginama sąlygas. Ir mes labai aiškiai pasakome, kad turi būti numatytos aiškios galimybės. E, valstybių narių skaičius greičiausiai bus ribotas ir mes e, suprantame, kad e, valstybės narės išžildamas į savo ūkininkavimo specifika galės geriau viską įvertinti. Jau sakiau, kad e, daug ką turėsime padaryti vertindami pačią kultūrą ir prašymą dėl vieno ar kito e, GMO. Specialūs reikalavimai duomenims yra keliami ir kalbame apie alų apsaugos produktą siejama su viena ar kita e, kultūra. Turiu pakartoti, kad šiuo metu neturime kultūrų toleruojančių e, herbicidams ES, kurios galėtų būti auginamos. Neturime jokių įrodymų leidžiančių E, neturime daugiau informacijos, bet EFSA jau anksčiau savo nuomonės yra sakiusi, kad rizikos valdymo priemonės augalo apsaugos produktų naudojimui gali būti pasveriamos išduodant leidimus augalo apsaugos produktui naudoti. Tikiuosi, kad aš pakankamai aiškiai kalbėjau ir jūs galėjote suprasti, Kodėl dabar vyksta tokia diskusija? Sakiau, kad direktyvos trečiajame straipsnėje 2001 m. 18 yra viskas labai aiškiai pasakyta, pasakyta, koks yra taikymo mastas, koks yra kontekstas, kuriuo mes pasikliauname ir kokie yra gairių elementai. Ir aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad tai yra techninis teisės aktų E, atnaujinimas ir mes stengiamės pamatuoti e, viską, kas yra reikalinga šiandien. Razona. Dėkuoju. Aš esu mokslininkas, todėl aš negalėsiu sakyti politinio pobūdžio klausimus, aš kalbėsiu tik tai apie tuos klausimus, kurie yra susijęs su saugumu ir aš manau, kad e, būtent to jūs ir tikitės iš EFSOS atstovo. Kalbėdamas apie mokslinius vertinimus, galiu pasakyti, kad taip, mes galime dar kartą patvirtinti, kad e, GMO kultūroms ir kitiems GMO organizmams ir pesticidams yra atliekami moksliniai vertinimai, taikant įvairius teisės aktus. Poveikio aplinkai įvertinimas yra rizikos, iš esmės vertinimas. Yra numatyta, kokiamis sąlygomis gali būti naudojamos medžiagos. Ir čia reikia kalbėti apie tai, kad riz, rizika yra susidusi su pesticidais, pirmiausia, kurie yra naudojami, o ne su pačia kultūra. Ir čia viskas priklauso nuo to, kaip, kaip pesticidas yra naudojamas ir kokios yra to pesticido savybės. EFSA vertina veiklesias pesticido medžiagas ir valstybės narės po to atlieka vertinimus pesticidų naudojimo sąlygas. Ta daro e, nacionalinės e, autorizavimo institucijos. Taigi pesticidai kelia vienodą grėsmę, nes e, nesvarbu, ar mes kalbame genetiškai modifikuotas kultūras ar ne, ir ta, čia taikoma ta pati procedūra. Uh, toliau. Be abejo, parlamentas, komisija ir taryba turės priimti sprendimą dėl reglamentų ir dėl to reikia ką nors keisti. Jei bus nuspręsta, kad kažką reikia keisti, tuomet Europos parlamentas, Europos komisija ir taryba turės nuspręsti, ta, kas bus įtraukta į tuos dokumentus. Be abejo, atliekant poveikio vertinimą, reikės viską, atsižvelgti visus galimus pokyčius ir mes jau dabar ruošiamės galimiems pokyčiams, kurių galime tikėtis iš teisėkros institucijų. Dėkoju. Dėkoju, kolegos. Tai kągi, galim, kolegos, baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės punktą, periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra prie keitimosi nuomonėmis su dėl deleguotojo akto, dėl mokslinių endokrininės sistemas antimežlių nustatymo kriterijų projekto. Ponas Berent, man atrodo, atstovauja komisiją, jis jau atvyko. Na kągi, ponė, jums daugiausia 15 minučių ir suteiksiu žodį, prašau. Thank you. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Deleguotojo akto projektas, kurį patvirtino komisija, yra susijęs su įpareigojimu gyvendinti įsipareigojimą, kuris yra ta, numatytas biocidų reglamento straipsnėje 5.3. Kalba eina apie endokrinės įsimardančių medžiagų savo sudėtie turinčių medžiagų, medžiagų autorizavimą ir kalba eina apie tai, kad mes norime pakeisti kai kurios reglamente nurodytus kriterijus. Iš esmės kalba eina apie penktą straipsnį, kuriame yra numatytos tam tikros e, išimtinės e, nuostatos, kur nurodoma, kada aktyvisios medžiagos negali būti patvirtintos. Ir paraš, tenai yra parašyta, kad negalime patvirtinti to leidimų naudoti išduoti toms medžiagoms, kurios ardo žmogaus endokrininę sistemą. Komisija pasiūlė šį deleguotojo akto projektą, pirmiausia pasikonsultavusi su visais ekspertais ir tarptų ekspertų buvo vienas ar net keli Europos parlamento atstovai. Be to mes nusprendėme išdėstyti ne tik kriterijus susijusius su endokrininį sistemą artančių medžiagų nustatymu, bet ir e, taip pat kriterijai, kurie bus taikomi aplinką artančioms medžiagoms. Tai yra daroma tam, kad būtų visiems viskas aišku, kad vis, visi e, ūkio subjektai, tai yra įmonės, bet ir valstybių narių institucijos, kurios vertins pateiktas paraiškas, sužinotų, kokie yra kriterijai ir kad galėtų e, dirbti nuspėjamomis e, aplinkybėmis. Tai bus geriau, kai nei turės situacija, kai nėra jokių kriterijų taikomų aplinkai siūlomas yra deleguotasis e, teisės aktas ir be abejo komisija jį siūlydama patikrino, e, stebėjo, e, kokie kriterijai yra teikiami endokrinės sistemą artančioms medžiagoms, keičiant pesticidų reglamentą. Ir jūs ko gero prisiminate, kaip vyko balsavimas dėl to reglamento praeitą savaitę. Dabar dėl turinio. Šie pasiūlymai yra identiški, todėl kad mes manome, kad veikliosios medžiagos, tos pačios veikliosios medžiagos gali būti naudojamos biocidiniuose ir augalų apsaugos produktuose. Todėl Reikia tiesiog, kad būtų keista, jei mes manytume, kad viename kontekste medžiaga nurodyta kaip endokrinė sistema ardančioji medžiaga, o kitame ne. Taigi čia iš esmės šis dokumentas yra labai panašus į pesticidų reglamentą. Bet to aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti, kad čia kalba eina apie šiek tiek kitokį reglamentavimo kontekstą Biocidų produktų reglamente kalbama apie šių medžiagų poveikį žalą žmogaus sveikatai ir tam tikromis aplinkybėmis galima leisti naudoti durinį sistemą ardančias medžiagas nustatytomis sąlygomis. Taigi čia šiek tiek lankstesnis taikomas režimas nei, pesticidų, nei tas, kuris numatytas pesticidų reglamente. Uh, mūsų galva siūlomi kriterijai yra pažangesni nei laikinieji kriterijai, todėl kad tie laikinieji kriterijai nebuvo tinkami dėl to, kad jie nepasiteisino. Jie leido mums nustatyti, kad medžiagos yra ardo endokrininę sistemą, nors tokių medžiagų galėjo ir ne, ir nebūti ir nepadėjo mums aptikti tokių medžiagų tuomet, kai jų buvo produktų sudėtyje. Todėl mes manome, kad labai svarbu yra e, tinkamai išdėstyti visus kriterijus šiame deleguotame akte. Labai svarbu, kad jis įsigaliotų kuo spar... greičiau, nes tai pagerins e, e, situaciją ir padės mus geriau apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką. Esame įsitikinę, kad siūlomi kriterijai padės mums geriau apsaugoti žmogus sveikatą ir aplinką. Jie yra pagrėsti e, savokomis ir a, e, principais, kurie atitinka mūsų teisės aktus takomus cheminėms medžiagoms ir mokslinių tyrimų e, duomenys. Bet o, o jiems pritarė taip pat ir Pasaulio sveikatos organizacija. Mes naudojame jų, būtent jų naudojame daugtinį sistemą ardančios medžiagos apibrėžimą. Taip pat uh, mes nu, sakome, kad reikės naudotis, naudotis visomis turimais mokslinio tyrimų duomenimis, skaitant e, tyrimus su gyvūnais ir žmonėmis ir embrionais. Ir manoma, takomas kriterijus, kad su gyvūnai, moksliniuose tyrimuose su gyvūnais aptikti duomenys bus, ta, bus taikomi ir žmonėms, jei nėra įrodyta, kad jie ne. Um, kad netinkama taip yra daryti. Taip pat yra nustatyti, nu, nustatyti kriterijai toksiškumui pa, uh, ir kitiems kriterijams. Ir uh, yra ir kitų detalių. Mes uh, siūlome kal, uh, laikytis uh, požiūrio. Uh, kad, e, gali, kad biologiškai yra įmanomas tam tikras ryšys e, laikantis e, grįžčiausio požiūrio, kai kalbame apie tai, apie priežastinį ryšį. Ir čia takome PSO apibrėžimus. Atlikdami parengimą į darbą daug kalbėjimų yra apie tai, ar mums reikia naudoti, pavyzdžiui, duomenys susijusios su kitomis e, medžiagomis, e, kad siekiant nustatyti, ar e, medžiaga ardo endokrininį sistemą ar ne. Mes, mes takome read across principą, jis yra įtvirtintas biocidinių produktų reglamente labai aiškiai. Ir kaip jau minėjau, įrodymais pagristo počiūrio naudojimas leidžia mums iš tikrųjų taikyti ir read across požiūrį. Yra dar vienas dalykas, apie kurį mes daug taip pat kalbėjome, rengdami šį dokumentą, tai yra tai, kad pasiūlyme mes kalbame apie veikliųjų medžiagų arba sudėtinių. Uh, biocidiniuose produktuose esančių dalių aptikimą, nustatymą. Ir apie tai daug kalbėjome, todėl kad kai kurie ekspertai e, teigia, kad e, jei mes apsibribotume veikliosiamis medžiagomis, tuomet komisijos įgaliojimai būtų riboti, tačiau mes manome, kad mūsų mandatas leidžia mums nustatyti ir e, produkto sudėtyje esančias koformulantus. Koformulant, ir būtų logiška, jei kriterijai būtų, nebūtų logiška, jei kriterijai būtų taikomi tik tai veikliosiams medžiagoms ir nebūtų taikomos kitoms e, produktus esančioms medžiagoms, nepaisant to, kad jų, jų uh, uh, ypač atsirinkti bendrą produkto poveikį. Kągi, aš su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Dėkuoju. Thank you very much. Now uh, I open the floor for questions. Labai ačiū. Dabar jūsų klausimai. Yeah, let's take, uh, express your uh, intention, please. Kas norėtų pasisakyti? Pane Grostet. Merci beaucoup. Dėkoju, ponė Pirga, dėkoju Jums už visus šios paaiškinimus. Aš e, buvau tarptų, e, kas buvo mažumoje praeitą savaitę ir kam buvo gai, e, kas apgalėsavo dėl balsavimo rezultato. Aš norėčiau paklausti, dėl ką daro valstybės narės, nes mes e, žinome, kad e, valstybės narės turi labai įvairias nuomonės e, šiuo klausimu, kaip ir dėl GMO. Ir Europos komisija teikia mums dokumentą ir galiausiai kiekvienas savo šalyje daro, ką nori, bet juk taip mes neįspręsime GMO problemų. Ir todėl norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kokia yra situacija taryboje? Ar valstybės narės yra linkusios keisti savo pozicijas ar ne. Ir ar galima vieną dieną įsivaizduoti, kad mes sugebėsime susitarti dėl vienos bendros ES pozicijos, dėl GMO, ar gal mums reikia ar dar uh, laukti ir laukti, kol paaiškės tokia bendra pozicija. Thank you, Cher, and, uh... Pane Guterland. Guterland. Uh, Ačiū pirmininkė, ačiū komisija už pristatymą. Turiu tik tais vieną klausimą dėl to deleguoto akto. Kaip jis įtakos draudimą e, parduoti biocidinius produktus, kurie ardo endokrininę sistemą? Aš e, turiu omeny draudimą pagal 19 straipsnio ketvirtą dalį. De Jūs kalbėjote tik apie netikslinius organizmus. Mano klausimas labai paprastas, tai aš tikiuosi ir labai paprasto atsakymo iš komisijos. Pane Garling, ačiū. Aš norėjau pastirauti dėl tolimesnių žingsnių. Komisija ne vieną kartą jau sakė, kad panašu, kad bus imamasi e, papildomų priemonių po praėjusios savaitės balsavimo. Ir ko gero dabar komisija vertina situaciją. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad esu susirūpinusi, kad viskas taip vėluoja. Kodėl taip vėlai atsižvelgiama į naujausią mokslininkų informaciją? Ir kur mes galėsime taikyti tuos naujus mokslininkų duomenis. E, Praėjusią savaitę vyko balsavimas ir e, ko gero atliekant tyrimą iš tikrųjų bus gauta nepagristai teigiamų arba nepagristai neteisingai neigiamų uh, rezultatų, kokiais e, kriterijais komisija ketina vadovautis, rengdama teisės aktą. Ar komisija turi kažkokį konkretų planą, ko mes galime tikėtis iš komisijos? Thank you. Ačiū. Pane Dali. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijai Kaip žinome, Europos parlamento nuomonė dėl e, komisijos e, pasiūlymo e, labai konkreti. Mes atmetėme komisijos pasiūlymą numatyti išimtis pesticidų reglamente. Dabar norėčiau pateikti klausimą komisijai. Ką komisija toliau darys su biocidų pasiūlymu? ypač turint omeny tai, kad gali atsirasti didžiulių netitikimų tarp biocidų ir pesticidų kriterijų ir taisyklių. Europos parlamentas nekarta buvo paraginęs parengti patikimus horizontalius kriterijus, tam, kad būtų galima nustatyti, e, kas yra tos endokrinės sistemą ardančios medžiagos kuo jos skiriasi nuo medžiagų turinčių neigiamą poveikį aplinkai. Mums vis dar kyla problemų dėl deleguotojo akto biosidams. Iš pasiūlymo nepanašu, kad jau yra pakankamai kriterijų nustatyti, jog iš tikrųjų kalbama apie endokrininės endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Kokį požiūrį komisija ketina pasirinkti ir kaip tą požiūrį ketina pagrysti. Pane Hasenkamp. Ačiū pirmininkė. Praėjusią savaitę mes balsavome dėl kriterijų pesticidams. Balsavimas įvyko Strasbūrė. Europos parlamentas aiškiai nurodė, kad jis nepasiduos lobistams ir panašiems asmenėms. Na ir čia, ko gero, e, e, tokia pati padėtis ir aš nesuprantu, kaip tai gali atsitikti. Išklausime, ką pasakė komisija. Mokslininkai, vartotojų teisų organizacijos, medikai. Uh, E, skambina pavojaus varpais, nes yra labai silpni kriterijai endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms. O dabar jūs pateikėte tokį pasiūlymą, e, kuriame tiesiog leidžiama prasprūsti endokrinę sistemą ardančioms medžiagoms pro tinklą. Ačiū, ką tik mano kolegė Fransuas apie tai kalbėjo. Mes esame tarptų, kurie E, iš esmės nesutinka su paskeltų prieštaravimu. Geriau turėti netobulą teisės aktą negu jokio. Ir šiandien mes e, atsidūrėme būtent tokioje kryškelėje dėl endokrinės sistemas gyvenančių medžiagų. Ir man neramu dėl to, kad mūsų piliečių sveikatos apsaugai iškilo pavojus. Šiandien niekas jų nebeapsaugo nuo uh, tokių endokrinę sistemą graunančių medžiagų. Todėl aš norėčiau, kad Europos komisija papasakotų, kokios bus artimiausios ateities perspektyvos per dviejus, trejus metus, kas atsitiks, e, kas bus pateikta konkrečiai, kad apsaugotume piliečius ir jų sveikatą. Ačiū. Uh, my... Tuo mano kalbėtojų sąrašas baigėsi, daugiau niekas nenorit kalbėti, tada kreipiuosi komisiją. Pone Bernd, žodis Jums. Much, uh, Chair, and, uh... Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbėmiams nariams už komentarus ir klausimus. Pirmiausia, aš noriu atsakyti į ponios Grostet klausimą apie padėtį valstybėse narėse. Europos komisija, taryba čia e, nusprendė ir dabar vat, e, ketina tuoj nuspręsti, patvirtinti, kad nereiks prieštarauti deleguotusiems teisėms aktams dėl e, biocidų reglamento keitimo. Taigi, iš esmės nebus prieštaraujama tam, kad deleguotasis teisės aktas, kurį parengė komisija, nebus, nesusilauks prieštaravimų, nebus atmestas. Klausimas dėl 19 straipsnio 4 punkto D dalį. E, biocidiniai produktai, kuriuose yra e, endokrinės sistemas gyvenančių medžiagų ir jų e, sąlytis su piliečiais. Bandysiu tiesiai atsakyti. Aš manau, kad jūsų klausimas išplaukia iš to paties straipsnio, e, kuris sukėlė prieštaravimą praeitą savaitę. Yra labai konkreti nuostata dėl endokrininės sistemas greunančių medžiagų identifikavimo, galvojant apie aplinkos apsaugą ir apie labai ženkliai sumažintą netikslinių organizmų sąrašą. Kaip mes e, e, manėm ir aš praeitą savaitę jums aiškinau, nu, galiu dar kartą pakartoti, medžiagos, kurias norėjome įtraukti į sąrašą, e, greičiausiai bus skirtos vabžiams, tai yra e, ne tiek kenksmingos, kiek naudingos medžiagos, bendrai galvant apie toksiškumą. Kadangi 19 straipsnio ketvirtos dalies D punkte BPA nėra kalbama apie netikslinių organizmų endokrinės sistemas greunančius produktus, e, tai ir tos sistemos, kurių kurios greuna endokrinę sistemą, patektų tą patį straipsnį. Taigi deleguotasis teisės aktas siūlo, ir aš čia kalbu apie konkrečią nuostatą apie vabžių e, medžiagų reglamentavimą, taigi niekas nebus pakeikta ir 94 straipsnio D punktas uh, toliau bus taikomas ir tokie produktai negalės būti parduodami plačiai visuomeniai. Pone Gerling pateikė klausimą ir pone Deliai e, klausė, kokie mūsų siekiai tolesni. Be abejo, daug kas priklauso nuo to, kaip kas vyks. Ir dabar čia parlamente mes kalbame apie šį deleguotą į teisės aktą. Visų pirma, turėsime pažiūrėti, koks bus jo likimas prieš priimdami griežtus įsipareigojimus e, dėl kitų pasiūlymų. E, mes e, kalbame apie endokrininių disruptorių kriterijus pesticidų kontekste. Keletas kalbėjusių sakė, kad kriterijai turėtų būti nuseklus ir kelias, kuriuo pasirinksime po to, veikimo būdas priklausys nuo deleguotojo teisės akto padėties. E, plačiau galvojant, Europos komisija jau paskelbė, kad bus pateiktas pasiūlymas strategijai, atnaujintai strategijai dėl endokrinių disruptorių, bet vėlgi e, pamastymo etapas tik prasideda ir tų kriterijų ir pesticidų kriterijų likimas turės įtakos tiems pamastymams. Be abejo, pritarime ponios Gerling išreikštam pageidavimui, kad tarpiniai kriterijai ir biocidams, ir pesticidams būtų pakeisti, nes jie dabar yra visiškai netinkami ir tai turi būti padaryta kuo greičiau, sukuriant kriterijus, kurie būtų tinkami. Ir nors aš girdėjau ponę e, Dalį ir ponę Heisenkampf sakant, kad mūsų pasiūlymas jų nuomonė yra netinkamas, nes jis reikalautų per daug aukšto lygio įrodymų, Aš jau savo žanginėje kalboje sakiau, mes su to nesutinkame. Mūsų nuomonė reikalingų įrodymų lygmuo visiškai prilyksta e, kitiems atvejams, kai kalbame apie pavojingas medžiagas ir jų poveikį, pavyzdžiui, karceroginiškumą ar toksiškumą reprodukcijai ir daugelį kitų dalykų. Perskaitykite viską atidžiai ir suprasite, kad ne visuomet reikia duomenų atitinkamai konkrečiai medžiagai, neretai galima pasinaudoti uh, E, turimus įrodymus ir kitas priemonės. Toks pareiškimas buvo paskelbtas, žinant, kad dviejų per daug aukšto ligmens įrodymų reikalavimas yra nepagrisęs ir mes iš savo patirties žinome, kad e, tai nėra reikalinga, todėl ir mes pasiūlėme įdėkti reikal, įvesti reikalavimą pateikti atsaskaitą, e, ne vėliau kaip po septyniarių metų, gali būti, kad tai bus padaryta dar ir anksčiau, jeigu paaiškės, kad visiško žudimo kriterijus yra reikalingas, pavyzdžiui. Mes nemanome, kad tai, kas dabar yra siūloma, visiškai atitinka uh, reikalavimams kitų pavojų atveju, todėl mes reikalausime aukšto lygio apsaugos sveikatai kriterijų. Anksti šiandien baigiame, ar dar kas turite tiesioginių klausimų? Pone Guteland turi klausimą. Actually... Ačiū pirmininkai. Klausimas mano jums, tiesą sakant. Dėkuoju komisijai už labai aišku atsakymą į mano klausimą dėl uždraudimo. Ir tai reiškia, kad uždraudimas ir toliau bus taikomas. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų kaip komiteto pirmininkės e, pasirūpinti, kad tas pažadas būtų raštu gautas ir kad komisija atsakytų taip pat aiškiai kaip šiandien raštu Toks būtų mano prašymas. Jums, pirmininkė, ačiū. Labai ačiū, ponė Guteland. Dėkoju komisijai, dėkoju kolegoms. Šiandien anksti baigiame, bet jau viską susitiksim ryte iš ryto. 9 valandą. Ačiū.